Gerbiamas prezidentė, sveiki atvykę į Europos parlamentą. Sveikinus vėl atvykus pas mus po 18 metų. zaszczyt i przyjemność dla mnie. Witamy prezydentą. Mums tenka garbė ir malonumas čia Europos parlamente pasveikinti Demokratinės rytų Temoros Respublikos prezidentą poną Ramos Hortą. Daugelis iš jūsų turbūt prisimenate jo kalbą pasakytą prieš 18 metų, tada jis kalbėjo apie tą padėtį, kur buvo susikloščiusi rytų Timorė tuomet. Rytų Timoras dar nebuvo nepriklausoma valstybė. Ir tik drąsiausi opozicijos vadovai drįzdavo kalbėti apie tokią drąsią viziją, nepriklausomos valstybės viziją. Tuo metu uh, prezidentas buvo aktyvus opozicijos narys Europos parlamente, tuomet kalbėjo apie nepriklausomą rytų Timorą. Buvo pateiktas penkių veiksmų planas, kur buvo numatyta nepriklausomybė, politinių kalinių išlaisvinimas. Taip pat buvo numatytas tarptautinių pajėgų įsikūrimas Timore ir referendumas dėl nepriklausomybės. Tarptautinė bendruomenė teikiamai įvertino šios planus 96 metais. E, Rytų Timoro Demokratinės Respublikos prezidentas Jose Ramos Horta bei ponas Don Carlos Šemenabelio sulaukė Nobelio taikos premijos. Paskui e, ponas Šanan Hušmau gavo Sakarovo premiją, kurią jam skyrė Europos parlamentas. Galiausiai Ridūtimore įvyko referendumas, e, žmonės pasisakė už valstybės nepriklausomybę ir tuomet prasidėjo sunkus laikotarpis, susitaikymo laikotarpis. Reikėjo kurti patikimas institucijas, tvirtas institucijas ir dirbti, kuriant pilietinę visuomenę. Europos parlamentas visada rėmė pono prezidento veiksmus ir jo ambicingus siekius, kuriant demokratiją Rytų Timorė 2002 metais, šalis tapo visiškai nepriklausoma. Pono prezidento patirtis yra labai svarbi ne tik Rytų Timorui. Šiandien ponas prezidentas keliauja, lanko daugelį šalių, besivystančių šalių, daugelį žemynų. Ir pateikia ten savo liudijimus, savo patirtį. Jis tų šalių uh, vadovams ir administracijai aiškina, kad yra įmanoma sukurti jų piliečiams geresnę ateitį. Pone prezidente, man didelis malonumas šiandien čia pasveikinti Jūs Europos parlamente ir nebedėlsamas suteikim žodį, prašom. Mr. President, ladies and gentlemen. Gerbiamas pirmininkė, ponios ir ponai. Visų pirma, kalbėsiu anglų kalbą, paskui pereisiu prie portugalų kalbos, o paskui vėl kalbėsiu anglų kalbą. aš galėčiau kalbėti ir kreiptis jumis penkiomis oficialiomis kalbomis, bet to nedarysiu, nes antrai pats susipainačiau, taigi apsiribosiu dviem kalbomis - anglų ir portugalų. Aš esu labai dėkingas už privilegiją kreiptis į šią gerbiamą instituciją Ji yra Europos kultūrinės įvairovės ir demokratinės politinės kultūros bei institucijų simbolis. Aš žaviuosi Europą ir jos institucijomis, kurias jūs sukūrėte. Žaviuosi jūsų vaidmeniu, kuris teko jums Žaviuosi tuo, kad nuo karų galėjote pereiti prie vienybės, partnerystės, taikos, gerovės, demokratijos, taip pat ir jūsų gilių įsitikinimų, solidarumų tarp žmonių. Aš kaip Nobelio premijos laureatas 2011 8 atsiprašau, metais Europos komisija pasiūliau Nobelio taikos premijai. Jūs turite įtakos visame pasaulyje. Jūs esate didžiulė jėga, bet yra ir Azija. Azijoje yra dvi didžiulės besivystančios šalis, kurios užgožia visą regioną. Reikėtų europinę tiltą, kuris galėtų apjungti visus naujos partnerystės uh, vardan. Ta partnerystė turėtų sėtis, plėstis nuo e, Atlanto vandenyno, Portugalijos krantų iki pat Azijos. Kreipdamasis į Jūs, aš esu labai dėkingas Jums, šiai institucijai, taip pat ir Europos komisijos nariams, o ypač jo jos pirmininkui, e, mūsų draugui Jose Manuel Baroso, kuris daugiau kaip 30 mečius mums padeda siekti taikos, kaip jaunas politikas, diplomatas, e, valstybės sekretorius, vėliau e, ministras pirmininkas. Jis visą laiką ryštingai gynė vertybės taip pat ir Azijoje, Latino Amerikoje, Afrikoje. Būčiau e, neteisus, jeigu nepaminėčiau ir daugeliu kitų Europos parlamento narių. Kai kurių iš jūsų jau nebėra čia. Dėl senatvės, kurios nei vienas iš mūsų negalime išvengti. Kalbant apie šią instituciją, visus jos spektrus nuo kairios iki deš, dešinės pusės, galiu pasakyti, kad jūs esate toks formas, kur galime mes visi pasisakyti. Europos parlamento nariai iš Portugalijos, priklausantis įvairioms frakcijoms, praėjusiame dešimtmetyje atsisakė dalies savo atlyginimo dr. Zakarijas Kosto interesų vardan. Jis ne vienerius metus dirbo rytų Timore. Na ir Europos parlamento nariai iš Portugalijos, priklausantis tiek kairiosiams, tiek dešiniosiams frakcijoms, mums suteikdavo tam tikrą finansinę paramą tam, kad galėtumėm išlaikyti biurą čia, Briuselėje. Jūsų institucija mums pirmą kartą pasaulio istorijoje suteikė pasą, davė pasą tapatybės kortelę. Tam, kad mes Europos parlamente galėtumėm ginti rytų tim Timorą. Taigi aš Europos parlamentui esu be galo dėkingas, esu be galo dėkingas kiekvienam iš jūsų. Na, dabar perėsiu prie portugalų kalbos. Norėčiau tarti keletą žodžių apie tūkstantmečio plėtros tikslus, kaip mes jų siekime mano šalyje ir ko mes tikimės iš tarptautinės bendruomenės, kuri tikimės padės ir mums, ir kitoms šalims. Rytų Timoras nebuvo nepriklausoma šalis 2000 metais. Tik 2004 metais buvo pateikta pirmoji ataskaita apie tūkstantmečio plėtros tikslus. Ir ten mes užsibrėžėme toks, tos tikslus, kuriuos mes norėjome pasiekti. Nuo tada rytų Timore įsiviravo taika, kurios dėka buvo pasiektas e, stiprus ekonominis augimas, daugiau kaip 12 procentų per metus. Sumažėjo skurdas 9 procentais per, pastor, per du metus sumažėjo vaikų mirtingumo, kūdikių mirtingumo rodikliai. Mes pasiekime tos tikslus, kurie buvo numatyti 2015 metams šioje srityje. 2007 metais daugiau vaikų lankė mokyklas. 2009-2010 metais tokių vaikų skaičius darė 83 procentus. Mes taip pat e, kovojame ir su saugusiu neraštingumu. Turime bendrų programų su tokiamis šalimis kaip Kuba. Mes siekiame visiškai panaikinti gyventojų neraštingumą per artimiausius trejus metus. Nemaža biudžeto dalis yra skiriama visuomenės veikatai ir švietimui bei mokymui. Tai yra įmanoma dėl to, kad vykdomos finansavimo programos, kurių metu lėšos tiesiogiai pervedamos vyresniems žmonėms, neįgaliems žmonėms. Taip pat mes skatiname, kad e, daugiau e, žemės būtų skiriama žemės ūkiui. Mes esame parengę išsamų planą 2010-2013 metams. Ir to plano dėka mes ketiname kovoti su skurdu, pagerinti pragyvenimo lygį iki 2030 metų. Dėl naftos išteklių su pasitenkinimu galiu pastebėti, kad skaidrumo iniciatyva, kuri dabar taikoma iš gavybos pramonėje, IATA e teigiama tos iniciatyvos, kurį gyvendinama gamybos e, pramonėje, E, dėka pasirodė į ją tą ataskaitą šių metų Liepos mėnesį ir ten teigiama, kad rytų Timoras pasieka didžiulės pažangos. Dabar mūsų nacionalinis parlamentas, daug, nemažai moterų dirba parlamente. Finansų solidarumo, teisingumo ministerijoje taip pat yra daug moterų. E, generaliniai prokuratūrai beje taip pat vadovauja moteris, kaip ir mano minėtoms ministerijoms. Mūsų parlamentas sudaro 130 narių. Jie buvo išrinkti visuotinių rinkimų metu. Rinkimuose dalyvavo ir daug jaunų žmonių. Mes nuolat siekiame užtikrinti e, lyčių lygybę ir jaunimo parlamente, kuriame e, dirba vaikai nuo 12 iki 17 metų. Mūsų lūkesčiai buvo viršyti jaunimo parlamentą sudaro 68 mergaitės ir 62 berniukai. Rytų Timoras labai didžiuojasi tuo, kad mūsų šalyje yra humanitariškas režimas, mes atsisakėme mirties bausmės. 25 metai tai yra didžiausia, ilgiausia e, laisvės atimimo bausmė mūsų šalyje. Mes netaikome laisvės atimimo iki gyvos galvos bausmės. Mes prisijungiame prie visų jungtinių tautų konvencijų ginančių žmogaus teisės. Esame pateikę keletą ataskaitą, keletą ataskaitų apie žmogaus teisų gynimą ir mes darysime dar daugiau, kad būtų ginama žmogaus teisės bei žmogaus orumas bei laisvė. E, konstitucijoje yra numatyta, kad e, tarptautiniai tarptautinė teisė turi atitikti visus mūsų įstatymus. Kitaip tariant, nei vienas mūsų įstatymas negali pažeisti E, tarptautinės teisės. Na, dabar vėl perėsiu prie anglų kalbos. Kadangi laiko yra nedaug, tai pasistengsiu kalbėti glaustai. Kodėl taip yra, kad e, būtent dėl didžiausių ir galingiausių, turtingiausių šalių labiausiai e, nukenčia aplinka. Mes žinome, kad mokslo technologijų ir pramonės pažanga per pastaruosius šimtmečius davė didelės naudos visiems, nors ta nauda buvo paskirsta labai netolygiai. Mes besivystančiame pasaulyje vis dėlto neturime kaltinti vien tik turtingų ir galingų valstybių dėl planetai padarytos žalos. Turime pripažinti ir tai, kad dalis atsakomybės tenka mums. Mes patys nekojame savo miškus, ežerus ir upes. Azijai tenka nemažiau atsakomybės negu kad JAV ir Europai, kovojant su klimato kaita. Azijoje gyvena daug, maždaug pusę pasaulio gyventojų ir tai reiškia, kad mes labai išnaudojame dirbožėmi, miškus vandenį ir taip toliau. Azijoje gyvena daug neturtingų žmonių ir mes, norėdami pagerinti jų situaciją, naudojame daug energijos, daug e, besivystančių Azijos šalių šiuo metu stengiasi energijos šaltinius atrasti kitur, tarkim, Latino Amerikoje ar Afrikoje. Dėl to rytų Timoras glaudžiai bendradarbiauja, tarkim, su, su Maldyvais, mažute Azijos šalimi. Ir mes reikalavome bendros Azijos darbo atvarkės dėl tvarios plėtros ir aplinkos apsaugos bei atgaivinimo, dėl žemės ir vandens išteklių valdymo, dėl sveikatos, mokymo, dėl uh, skurd, kovos su skurdu ir neraštingumu. Kreipi, kreipiuosi į turtinguosius ir galinguosius. Turtingieji ir galingieji patys galėtų savęs paklausti, ar jie vykdo tuos pažadus, kurie buvo duoti prieš televizijos kameras. Juk jie žadėjo kovoti su skurdu. Labai dažnai bestivystančių šalių vadovai yra kaltinami dėl to, kad e, mūsų e, žmonių gyvenimas nelabai palengvėjo, nors mes esą turėjome gauti paramos iš turtingųjų. Manau, kad e, donorai taip pat turėtų kritiškai, realiai įvertinti savo vykdomą politiką. Mes žinome, kad visi siekia solidarumo tarp vyrų ir, žmon, ir, ir moterų, taip yra ir JAV, ir Azijoje. Taip pat ir skurdžiose, šal, skurdžiose šalise. Tačiau reikėtų nepamiršti ir to, kad donorai turėtų kovoti ir su biurokratija. Būtent dėl biurokratijos labai atgrasomas yra tokios šalis kaip mūsų. Donorai turėtų daugiau investuoti į kaimo plėtrą, žemės ūkį, maisto produktų saugą, vandens išteklius, e, kelių infrastruktūrą, sveikatą, mokymą. Reikėtų sustiprinti nacionalinės institucijas ir demokratiškai išrinkti tų lyderių vaidmenį. Donorai turėtų jiems padėti tam, kad vėliau jie galėtų padėti žmonėms. Labai liūdna, kad tik labai nedaug turtingų šalių pasiekia tokį tikslą kaip 0,7 procentų BNP e, skirimo plėtrai, vystamai plėtrai. Tarptautinėse konferencijose pažadais yra švaistomasi, tačiau dažnai tie pažadai yra e, tiesiog pamirštami, kai e, užgesta kamerų šviesos. Dar liūdniau yra matyti, kaip greitai dešimtis milijardų dolerių yra randami norint išgelbėti bankus, draudimo bendrovės, e, nebereikalingas pramonės šakas ir panašiai. Dešimtis milijardų dolerių yra e, mokami kaip premijos tiem žmonėms, kurie nėra kompetitingi ir kurie atsakingi už daugelį nelaimę. Na, o tuomet, kai reikia skirti finansavimą vystomajam bendradarbiavimui, vystomajai plėtrai, tuomet labai nenori pinigai yra skiriami. Mes esame įsitikinę, kad reikėtų rasti sąžiningą būdą, kaip galima būtų padėti toms šalims, kurios kenčia dėl finansinės krizės pasiekmių. Galbūt reikėtų uh, nurašyti tokių šalių skolą. Kalba apie tokias šalis, kurios kenčia nuo nestabilumo, klimato kaitos, ekstremizmo įvairiose pasaulio dalise, ypač Pietų Azijoje ir Afrikos didžiųjų ežerų regione. Rytų Timoras gali pasidžiaugti, kad mes nesame, neturime nei cento skolos užsienio valstybėms. Du 2010 metais ekonomistas, ekonomist yra išleidęs uh, žurnalą su labai įdomiais duomenimis. Pagal tuos duomenis rytų e, Timoras neturi net cento užsienio įsiskolinimo. Mes vis dėlto jaučiame solidarumą tom, su tomis šalimis, kurios turi įsiskolinimo ir negali jų išmokėti. Dėl to kenčia šimtai milijonų žmonių visame pasaulyje. Jeigu būtų įmanoma mobilizuoti milijardus dolerių praktiškai per vieną naktį, norint išgelbėti žlungančius bankus, draudimo bendrovės, tuomet, tuomet reikėtų jaustis įsipareigojus, vadovautis politinę valią ir rasti žymiai mažesnės sumas tam, kad būtų galima vykdyti tos įsipareigojimus, kurie buvo prisimti skurdžių šalių atžvilgių. Tai padėtų ištaisyti bent dalį tos neteisybės, kuri yra dabar šių dienų pasaulyje. Gerbiami ponai ir ponios. Šiandien, kreipdamasis į Jūs, esu Jums be galo dėkingas Esu dėkingas Europos parlamentui, Europos lyderiams, visiems mūsų partneriams iš išsivyščiusio pasaulio. Na ir taip pat norėčiau pasakyti, kad ir mes nesame ir tobuli. Besivystantis pasaulis, rytų Timoras taip pat turėtų prisimti savo atsakomybę, reikėtų pažvelgti į veidrodį ir atsakyti tuos klausimus, kuriuos iškelia mūsų sąžinė, ką mes patys padarėme tam, kad padėtumėm šimtiems milijonų savo žmonių, kad juos išgelbėtumėm nuo ekstremaliaus skurdo. Mes visi galime nuveikti daugiau tiek rytų Timore, tiek ir kitur. Mes pasiekėme didžiulės pažangos per pastaruosius trejus metus. Mūsų šalis tik 18 metų kaip yra nepriklausoma. Aš jums pateikiau keletą duomenų apie mūsų šalį, bet yra ir daug kitų sričių, kur pažanga nėra apčiuopiama, nėra įvertinama skaičiais, nėra išmatuojama skaičiais, bet vis dėlto dėl to, vis dėl to ji taip pat yra svarbi. Mums pavyko užgydyti mūsų visuomenės žaizdas, sutaikyti susiskaldžiusias visuomenės, bendruomenės, pavyko susitaikyti ir su Indonezija, su kuria mes dalinamės tragišką 20 metų, 24 metų istoriją. Šiuo metu e, mūsų Indonezija siekia puikus kaimininiai ryšiai. Mums pavyko tiesti tiltus su visu regionu, mums pavyko atkurti diplomatinius santykius su daugiau kaip šimtu šalių. Tai nėra, tai yra neapčiuopiama, neįvertinama pažanga. Nors 20 metų trukusi okupacija paliko gilius randus mūsų visuomenėje, Vis dėlto mūsų žmonės e, nelaiko pykčio dėl to. Tai yra mūsų įsitikinimas, tai yra mūsų tikėjimas, mes esame pasirengę gyventi taip, kad patenkintumėm mūsų piliečių lūkesčius ir sukurtumėm jiems saugę aprūpintą ateitį. Tegu Dievo palaima ir pagalba lydimus visus. Ačiū. Much, Dėkoju, ponė prezidentė. Prieš 18 metų, kaip rytų Timoro pozicijos vadovas, jūs labai drąsiai e, veikėte ir šiandien jūs esate prezidentas laisvos ir nepriklausomos šalies. Sveikiname, ponė prezidentė. Ir linkime ko geriausios klotės linkime klėstėjimo jūsų šaliai ir jos žmonėms.